Colleagues, my apologies for falling into Paulo Costa's habits of turning up late. Kolegos, mes jau čia baigiam įprasti vėluoti. Ir jums leidus, aš visų pirma pristatysiu balsavimą, kurį atliksime kartu su e, IMKO komitetu ir po to penkias minutės skirsime komisijai atvykti atsisėsti ir po to bus pirmininko pranešimai. Taigi aš siūlau dabar balsuoti dėl e-call elektroninio skambučio. Pradėsime nuo šio darbo turkės punkto. Ir jeigu mano frakcija man duotų balsavimo sąrašą, tai būčiau labai dėkingas. Matau, mano kiti kolegos pirmininkai turi savo balsavimo sąrašus, tai ir aš norėčiau tokį turėti. Ačiū labai. Gerai. Visų pirma, patikrinkime. Pradedame balsuoti. Visi balsuokite, nesvarbu kaip. Kitai, pirmin, įjung savo balsavimo mašiną. Kitai, nagi, laukiam tavęs. Gerai. Kas nebalsavo ir kas neturi balsavimo kortelės? Ar yra tokių? Vienas žmogus. Gerai. Tai tada jūs parodykite ranką, kai balsuosite. Tuomet pradėkime. E-call, naujoji paslauga piliečiams, Minsenulova ir ponas Koks. Pirmoji dalis, pirmas kompromisinis variantas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 37 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 35 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 36 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už kas prieš, susilaikė. Patikrinkime dėl antrojo kompromisinio varianto. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 35 už 26 prieš. Toliau. 42 pakeitimas. pono Koch pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime. 42 pakeitimas, balsavimą pradedame. Plius vienas už. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Atmesta. Toliau Trečias kompromisas, kas už. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. 50 pakeitimas žodžiu Alde įrašyti žodį public prie žodį the equal service. Po in all new vehicles įrašyti falling under the scope of this proposal. Kas už tokį žodį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė Patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas, žodžiu, Aldė jį pateikė, ar prieštaraujate žodiniam pakeitimui, jeigu ne, tada kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisinis variantas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 57 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 58 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 52 pakeitimas. Balsavimą pradedame ir prašysime vieną balsą prieš. Ar visi balsavo, balsavimą baigiame. Patvirtinta. 59 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66 atsiimtas, 69 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šedes, e, 71 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 72. Ir trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 75. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 77. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 79. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 81 pakeitimas. 81 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 82. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 83. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 86 pakeitimas. Tai yra papildymas prie septinto kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 87 pakeitimas. Čia taip pat papildymas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 97 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 98 kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 108 pakeitimas atsijimtas, tada 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 112 pakeitimas. E, Atsiprašau, 113 pakeitimas. Pone Tikau pateikė jį. 113 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 114 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 115. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 14. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 15. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 120 pakeitimas. Ne, jo nebėra dėl trečio kompromiso balsavimo rezultatų. Toliau 16 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 124 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 127. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Patikrinkime, 127 pakeitimas, balsavimą pradedame. Visi balsavo, balsavimą baigėme. Atmesta. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 129, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau 136 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 138. Pono Koch, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta 139. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 140. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 21 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 140. 63 pakeitimas atkrenta, tada 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 149 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 150, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 151, kas už, kas prieš Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, sako pirmininkas, septintasis pakeitimas. Pono Kochis Nalovas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė patvirtinti. Dabar aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patikrinkim. Aštuntas pakeitimas. Balsavimą pradedame. Ir visi balsavo. Balsavimą baigiam. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kad tekste nebūtų žodžio abroad. O antras variantas yra su žodžiu abroad. Taigi, dešimtas pakeitimas be žodžio abroad. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Tada dėl žodžio abroad. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Penkioliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Keturioliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22. Kalbinio pobūdžio pakeitimas, tad dabar 19. kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26. pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Galtinis balsavimas, balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. 58 už, 4 prieš, 8 susilaikė. Tai reiškia patvirtinta. Sveikinam ponę Senalovą ir poną Koch. Uh, pone Haberi, pone pirmininkė, ponės ir ponai, vidaus rinkos komiteto vardu noriu padėkoti Brianui Simpsonui ir jo kolegoms ir visam transporto komitetui. Aš manau, kad tai buvo labai sėkmingas bendradarbiavimo pavyzdys, parodantis, kaip mūsų komitetai gali konstruktyviai dirbti kartu. Iš tiesų puiku, kad pilna salė balsuojančių žmonių, tai rodo, kiek šis klausimas yra mums aktualus. Ir aš tikiuosi, kad ateityje taip pat galėsime kartu taip konstruktyviai dirbti. Taigi, ačiū labai, pirmininkė, ir nekantriai laukiu savo komiteto narių mūsų posėdėje rytoj ir ketvirtadienį. Tai dabar mes turime išeiti, ne todėl, kad mums neįdomu jūsų darbas, bet mums reikia pasiruošti savo darbui rytoj. Dėkui. Ačiū Malkolmai. Aš taip pat noriu padėkoti jūsų komitetui ir jums pačiam nuo transporto ir turizmo komiteto. Siunčiu padėką. Mes dabar tęsime savo posėdį, jums sėkmingo posėdžio rytoj. Okay, Tran team, don't go away. Transporto komiteto komandos prašau neišeiti. Dabar pereisime prie koordinatorių posėdžio vakar įvykusio ir jo priimtų sprendimų. Norėčiau paprašyti, kad visi kiti posėdžiai, išskyrus transporto ir turizmo komiteto posėdį, vyktų ne šioje salėje. Very efficient, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. That's nice to hear. Okay, we ready to go again, guys? Galime dabar jau eiti toliau. Should we switch the machine off then? Not yet. Uh, they're going to do it, are they? They're going to do it. Okay, guys. Thank you. Let me go on now. Prašyčiau dabar pereiti prie pirmininko pranešimų. Papasakosiu apie koordinatorių posėdį. Visų pirma, dėl pranešėjų paskirimo. E, turime komisijos komunikatą dėl nacionalinių kelių infrastruktūros e, mokesčiams iš e, lengvųjų automobilių surinkti. Koordinatorių prašymų mes turime parengti pranešimą savo iniciatyvą apie šį komunikatą. Norėčiau tai susijęti su artėjančių pasiūlymų dėl elektroninių kelių mokesčių paslaugų sukūrimo. Komisija teiks tokį pasiūlymą taip pat. Todėl norėtume tuos du klausimus suderinti, susijęti. Mm, laukime, kada komisija pateiks naujausią informaciją. Toliau. E, rekomendacija dėl e, bendrų technologijų iniciatyvų. E, Europos augimo, ekonomikos augimui skirto Centrinio banko veiksmų. Taryba yra pakeitusi, e, pakeičianti sprendimą dėl paralelinio susitarimo dėl e, prekių, prekinių automobilių. E, taip pat turime protokolą dėl Europos ir Viduržėmio jūros susitarimo su Jordanija. Visi sprendimai, e, jokių veiksmų kol kas nėra numatyta. Toliau Europos parlamento e, reakcija į Europos komisijos e, ataskaitą dėl konkurencijos politikos 2011 metais buvo sakoma, kad mes turime parengti nuomonę to klausimu ir ECR frakcijai pagal eilę tenka tvarka tą dokumentą rengti. Toliau Sergijos Silvestris, parlamento narys, e, pateikė pasiūlymą, tačiau koordinatoriai nusprendė e, nekreipti dėmesio jo pasiūlymą ir tik pasirūpinti, kad toliau būtų jo minimos temos e, sprendžiamos kituose pranešimuose. Dėl 13 klausimo susitarimas su Moldova, jokių veiksmų nimsim, 14 komisija rengia darbinį dokumentą dėl Dėl rytų kaiminystės jokių veiksmų neimsim. Toliau Europos kaiminystės politika irgi čia nieko nedarysim. 17 punktas. E, pasitikėjimas vartotojų e, turi būti namas čia nenumatyta jokių veiksmų. Nuomonė dėl Bulgarijos atitikimo programos irgi nieko nedarysime. Ar kas nors norėtų pakomentuoti koordinatorių sprendimus? E, stebėtina, kaip tris mėnesius e, man tik tai du e, punktus jums reikia informacijai pateikti, o staiga dabar atsiranda, kad 19 turiu pristatyti dėl turizmo darbo grupės. Darbo grupės sprendimas toks - penki EPP, trys socialdemokratų, du ALDE, vienas žaliųjų, vienas EFD, vienas nepriklausomas E, turės įeiti į tą grupę. Dehon sistema yra pritaikoma. Dėl to nereiškia, kad kiti parlamento dariai galė, negalės dalyvauti tos darbo grupės posėdžiuose. Bet kadangi plenarnis posėdis mus įpareigojo tokią darbo grupę įsteigti, tai mes turėjom nustatyti kokius skaičius. E, darbo grupė, e, darbo grupė pirmininkaus komiteto pirmininkas, Ponas Pidanza, nuolatinis pranešėjas, bus um, vicepirmininkas toje darbo grupėje, kad e, APP turėtų daugiau vietų. E, transporto komitetas, jeigu reikės, e, organizuos papildomus posėdžius pavieniais atvejais su, ribota, su ribotu vertimu. Viena iš problemų organizuojant išvykstamosius posėdžius yra vertimas. Todėl mes e, norime, kad dirbtume įprastinėmis e, transporto komiteto valandomis. Bet nes jeigu dirbam papildomai kažkur ar kažkokio neįprastų laikų, tai negalim užtikrinti vertimo. E, komisija oficialius atstovus atsiūs Birželio 25 dienai ir tada mes galėsime organizuoti steigiamą į posėdį ir numatyti tolesnę darbo programą ir datas kartu su pranešėjų e, ir formaliais komisijos delegatais tai nuspręsime. Tokia būtų turizmo darbo grupė. Ar kas turėtų klausimų? Ne. Toliau. Ten T sistemą aptarė koordinatoriai, priimtas sprendimas, e, numatytos datos ir sakoma, kad pakeitimų daugiau nebus. Pirmiausia, pristatysiu ten T. E, pranešimą vertimui turime nusiųsti iki Liepos 5. E, sprendimo projekt, pranešimo projektas bus svarstomas rugsėjo 6, pakeitimus teikti iki 28 rugsėjo. Svarstysime pakeitimus lapkričio 5, balsavimas transporto komitete lapkričio 27 dieną, o plenarinėme posėdėje bus svarstoma 13 metų sausio mėnesį. Mes e, e, Connecting Europe facility priemonę tą e, Connecting Europe turėsime renkti taip, iki Liepos 5 turim nusiųsti projektą versti, rugsėjo 17 mm, svarstysime, ketvirtas spalio pakeitimų pateikimo terminas, svarstysime pakeitimus lapkričio 5 dieną, balsuosime transporto komitete lapkričio 26 dieną, 7 dieną, o plenarinėme posėdėje 13 metų sausio mėnesį. Ar visiems tinka toks tvarkaraštis? Penktas. E, diskutavome su koordinatoriais dėl E, vicepirmininko komisijos Kalaso sprendimo išlaikyti pirminę poziciją dėl mega sunkvežimių. Koordinatoriai priemė vienbalsiai sprendimą, kad reikia kreiptis į pirmininką Šulcą, išreiškiant susirūpinimą, kad komisijos darbo tvarka e, neleidžia parlamentui naudotis e, jis, jam tenkančiamis teisėmis ir užtikrinti teisinių garantijų. E, taip pat buvo sakoma, kad reikia kreiptis į Teisės reikalų komitetą, kad tos problemos būtų išspręstos ir kad būtų nutarta, kokiu veiksmu reikia imtis. Toks buvo vienbalsis e, koordinatorių sprendimas. Komitologijos e, informacinis raštas buvo išsiuntinėtas. E, pagal kitus klausimus ponas Lich, ponios Lichtenberger sprendimas e, dėl transatlantinio teisėkuros dialogo e, E, kuris vyko Kopenhagoje, bus svarstumas. Aš dėkoju poniai Lichtenberger, kad ji parengė tokį dokumentą dėl tachografų. Tas klausimas irgi buvo aptartas koordinatorių ir jie patvirtino, kad komitetas e, turi suformuoti savo poziciją iki Liepos mėnesio plenarnio posėdžio. Ar kas turi komentarų dėl koordinatorių posėdžio? Jeigu ne, tai patvirtiname tą koordinatorių posėdžio ataskaitą. Ačiū ir dabar periname prie balsavimo vėlgi. Bet prieš tai aš turiu paskelbti naująją geležinkelio teisės aktų paketo redakciją. Pranešimą pateiksiu tą temą. vieninga Europos geležinkelių erdvė, ponios Rekijanis pranešimas. Aš noriu Jums tik pristatyti dėrybą su taryba. Birželio 13 dieną e, tarp tarybos komisijos ir parlamento vyko galutinės dėrybos ir pasiektas sprendimas dėl naujos redakcijos dėl geležinkelių. Dėrybos prasidėjo sausio mėnesį ir norėčiau tik pridurti, kad e, šešėliniams pranešėms ir patiems pranešėms reikėjo labai aktyviai padirbėti, kad būtų pasiektas toks rezultatas. Manau, kad rezultatas tenkina parlamentą. Mes pasiekėme e, poziciją dėl stiprios nepriklausomos e, nacionalinės reguliavimo institucijos, taip pat apibrėžėme, koks bus Europos reguliavimo institucijų vaidmuo ir galimybės reguliuojant geležinkelius ateityje. E, paslaugų susijusios su geležinkeliais dabar bus atviresnės patiems geležinkelio transporto operatoriams ir reikalinga infrastruktūra turės būti sukurta. E, yra numatytas straipsnis, kad ateityje komisija galės pateikti papildomų teisėkros pasiūlymų dėl transporto operatorių e, infrastruktūros valdymo ir tarptautinės keleivių rinkos atverimo iki šių metų pabaigos. Be to mums pavyko nustatyti finansinių srautų e, mechanizmą, kuris dabar yra skaidresnis. Galiu pasakyti, kad iš esmės ta e, peržiūrėjimo redakcijos pakeitimo procedūra buvo įprastinė, bet pirmasis gelžinkelio paketas iš esmės buvo išplėstas, jo taikymo apimtis išplėsta. Pranešėjai susitiks birželio 20 dieną. Mes tikimės, kad pirmininkaujantį Daniją atsiūs mums raštą, kuriuo patvirtins, kad taryba nori priimti šį paketą be jokių esminių pakeitimų. Uh, parlamentas per antrąjį, balsavimą, per antrąjį svarstymą dėl jo balsavimo ir tekstas, kuris bus suderintas su taryba, galės e, būti pateiktas balsavimui plenarnėme posėdėje Liepos mėnesį. Taigi toks yra ilgų dėrybų dėl geležinkelio paketo e, rezultatas. Ponas Groš. Ačiū pirmininkė. Norėčiau jūs tik informuoti, kad e, EPP, palaikydama ryšį su taryba, e, atkreipė dėmesį, kad egzistuoja vadinamoji Lenkijos išlyga. Lenkija e, stengiasi per tarybą kartu su parlamentu e, suderinti savo poziciją. Yeah, Jau susitarta, per dėrybas apie tai buvo kalbėta, Maiklas. Na, jeigu taryba imsis kažkokių veiksmų, tai reikėtų tada juos paremti. Dėkui. Uh, well, if it's, uh... Robertai. Manau, kad reikėtų tą patį padaryti ir su 17 straipsniu, tai yra jį atmesti, nes reikalas labai panašus. Net jeigu, jeigu mes išlaikome parlamento poziciją dėl nukrypti leidžiančių nuostatų ir jeigu atsižvelgsime į tą išsiųstą į laišką, pirmininkas, manau, kolegos, nužbėgime įvykiams už akių. Iš pradžių palaukime Strasbūro sesijos ir tuomet reaguokime. Matau dar yra norinčių pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Na jau grįžti prie tos Lenkų išlygos. Noriu aiškiai pasakyti tai, yra visiškas neatsižvelgimas į Europos parlamento nuomonę. Komisija išbraukė šį dalyką ir manau, kad mūsų pozicija, išvados ir diskusijos buvo visiškai atmetas, tos jas buvo visiškai neatsižvelgta. Tokią aš susidariau nuomonę. Taigi šis kompromisas nėra tikras kompromisas. Ir aš manau, kad su parlamentu taip elgtis negalima. Čia yra jau principo klausimas. Taigi manau, kad su tokiais kompromisais reikėtų elgtis visai kitaip, ne taip, kaip mes elgėmės prieš 20 metų, kai buvo parlamentui viskas primetinėjama. Taigi nesakau, kad nereikia atsižvelgti į tarybos nuomonę, bet reikėtų šį klausimą dar svarstyti. Dėkuoju, sako pirmininkas, ponas Sada. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėjau visiems priimti, kad balsuojant per plenarinę sesiją buvo 432 balsai už. O tren komitete šis pakeitimas Buvo už šį pakeitimą balsavo 30 prieš ir 13, 30 už ir 13 prieš. Taigi galime sakyti, kad didžioji dalis parlamentarų balsavo už šį pakeitimą ir labai nedaug balsavo prieš. Taigi mes tikrai nesėdėsime ir nelauksime, ką mums pasakys taryba. Mes tikrai pateiksime šį pakeitimą ir antrajam svarstymui, antrajam balsavimui plenarinėje sesijoje Strasbūre. Dėkuoju. Aš tik norėjau pritarti prieš tai kalbėjusiems kolegoms ir pasakyti, kad iš ties mane stebina tai, ką girdžiu. Jeigu mes balsuodami pritarėme vienam ar kitam dalykui, tai turėtų atsispindėti tolimesnėse mūsų dėrybose. Taigi visiškai pritariu prieš tai kalbėjusiems ir už tai pasisakiusiems kolegoms. Dėkuoju, sako pirmininkas. Dėl 18 tikrai ginsiu mūsų poziciją. Kai dėrybos vyksta triloge, dėrybose su taryba ypač, turime laikytis to numatyto pagrindo ir mes parlamento vardu atkreipėme dėmesį ne tik į tą Lenkijos nukreipti leidžiančią nuostatą, bet ir Baltijos valstybių ir Vengrijos nuomonę. Taryba paremė Lenkijos norą neprisijungti Taigi taryba pritarė, kad galima nuo nuostatos nukrypti. Kalbant apie šią geležinkelių akto naują redakciją. Kompromisas buvo štai koks, kad nuostatą galima palikti jeigu bus užtikrintas konkurencingumas. Taigi, šis kompromisas Lenkijos buvo atmestas. Nemanau, kad protinga buvo taip elgtis, bet toks buvo jų sprendimas. Taigi, o dabar mes vėl stengiamės pasiekti sutarimo dėl paketo, bet akivaizdu, kad tie didžiausi trukdžiai bus dėl tų nukrypti leidžiančių nuostatų. Valandų valandas dirbame. Ir nusprendėme atmesti tą Lenkijos nuostatą, atsižvelgdami į Baltijos valstybių interesus ir pritarti pono Zylės siūlymui. Mes suprantame, kokia yra parlamento pozicija šio klausimu, bet mes nusprendėme, visi šešėliniai pranešėjai kartu sutarė, kad reikia būt, elgtis būtent taip ir balsuoti plenarinėje sesijoje, kiekvienas galės balsuoti taip, kaip norės. Taigi Lenkija turėjo labai stiprią savo poziciją, bet vis tiek mūsų sprendimas buvo toks. Taip, ponė Sadai ir visi Lenkijos per, parlamentarai turi teisę balsuoti ir išreikšti savo nuomonę, kaip tinkami Liepos mėnesį. Tik aš norėjau Jums pranešti, koks buvo pasiektas sutarimas su taryba ir kam taryba gali pritarti. Taigi manau, kad Padariau viską, ką galiu. Šešėliniai pranešėjai dalyvavo tame posėdėje ir manau, kad pasiektas sutarimas yra pakankamai geras. Kolegos, tik ne visada galime gauti viską, ko norime. Taigi kartais į parlamento poziciją labiau atsižvelgimo, bet kartais reikia ir parlamentui nusileisti. Mano nuomonė, mes gavome visus kitus dalykus, kurių norėjome, to tai skaidrumo ir taip toliau. Taigi turime kai ką ir paukoti. Nenoriu leistis į gilės diskusijas, manau, kad dar e, plenarinė sesijoje nemažai apie tai kalbėsime. Prašau. Tik norėjau pasakyti, kad taryboje Buvo pasakyta taip pat, kad tuomet gali būti balsuojama vis prieš visą paketą. Tai yra, kad jeigu nebus ši nuostata, šią nuostatą išvelgta, Lenkijos atstovai balsuos prieš visą paketą. Taip sako pirmininkas, suprantu. Prašom. Taip, problema ta, kad kai išgirstame informaciją iš tarybos, tuomet tarsi priklausome nuo tų sprendimų, kurie buvo priimti. Ir dabar turime situaciją, kai Lenkijos atstovai balsuos prieš visą teisės aktų paketą. bet juk jeigu ši nuostata bus patvirtinta, ji negalės galioti visą laiką galima būtų numatyti tam tikrą terminą tai Lenkijos nuostatai. Tokį pasiūlymą turėčiau. Manau, kad vis dėlto reikėtų bandyti vis tiek kompromisinį variantą siūlyti dar kartelį. Ačiū, sako pirmininkas. Situacija dabar tai yra tokia, kokia yra. Jeigu Lenkijos atstovai nori, gali šį klausimą iškelti plenarinėje sesijoje. Taigi, tik norėjau pranešti Jums, kaip sekėsi dėrybos ir kokį sprendimą priėmėme su šešėliniais pranešėjais. O dabar perikime prie balsavimo. Ponas Bradbonsas buvo išklausytas. Taip pat nepamirškime, kad pas mus šiandien atvyks dar ir ministras kalbėti apie lygiametės finansinės programos. O dabar balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Per daug balsavusių. Taigi, toliau perikime prie apie 33 ir 34 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Dar kartelį balsuokime dėl 42 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 44 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 45 pakeitimas ir su žodžiu pateiktų pono Benio pasiūlymu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Dar kartelį patikrinkime 45 pakeitimą su žodžiu pateiktų pono Benjon pasiūlymu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 52 pakeitimas su žodžiu pateiktų ponios tikal pasiūlymų. Kas už? Ne. Iškart atmesta dėl šeštojo pakeitimo. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintas ir 53 pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 54. Pono Tayloro pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 55. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Dar kartelį, 56 pakeitimas, balsuokime. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57 ir 58 pakeitimai kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 64, 10, 11, 12, 13 pakeitimai buvo atsiimti. Dabar antroji, antras balsavimo sąrašas. Kompromisinis pakeitimas numeris 1. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar pereikime prie trečiosios dalies. A čia trečioji dalis ar trečiasis žingsnis? Atsiprašau, nerandu. Keturioliktas puslapis pas mane. Nežinau, koks puslapis EPP dokumente. Kažkur 13, 14, 15 puslapis. Paieškokite. 72 pakeitimas. SMD 14 puslapis, EPP dokumente 13 puslapis. Ar visi radote? Ponas Avisaž, 72 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta? 14 pakeitimas. Balsuosime dėl pirmosios dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Ir dėl antrosios dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Kas toliau? Antrasis kompromisas pas mane labai juodai atspausdinta. Taigi antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Patvirtinta. 22 toliau. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Dar kartelį patvirtinkime dėl antro pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Ir 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Prašom. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 30 už, 12 prieš, susilaikiusių nebuvo. Vadinasi, priimta. Sveikinu pranešėją. Now we come to Michael's three opinions. Gerai, toliau Michaelo trys nuomonės. Pirmoji. Niekas nenori išeiti, ateiti. Kas nori ateiti pas mus? Pirmoji nuomonė. Tai yra nuomonė dėl bendrųjų nuostatų Europos socialiniam fondui ir sanglaudos fondui ir e, reglamento 1085 panaikinimas. Pradedam nuo 45 pakeitimo, ponas Zilės, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 47, kas už. Kas prieš, susilaikė, patikrinkime. 47 balsavimą pradedame. Ar visi balsavot? Balsavimą baigėme. Patvirtinta. 48 straipsnis, antrasis, atsiprašau, sako pirmininkas 49 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patikrinkime, 49. Balsavimą pradedame. Visi balsavo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 22 prieš 19. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis straipsnis, 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. A kompromisas, kas A, už, kas prieš. Atsiprašau, balsavimas dalimis. Pirma, iki žodžio rural. A kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, žodžio rural prirašymas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 55 pakeitimas. Ne, 60. 60. Ponas Tikau, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 63, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 straipsnis, 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 65, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 67, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 68, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 8, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 69, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 9, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 straipsnis, 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 73, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis E, buvo atsimtas 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 74 balsavimą pradedame. Visi balsavo. Balsavimą baigėme. Patvirtinta. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, kas nebalsavo, dar kartą pabalsuokime. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patikrinkime. Vienuoliktas pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 76. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Septyniasdešimt septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Septyniasdešimt aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septyniasdešimt devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atvesta. 82. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 83. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 84. Ir 87 kartų. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 85, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 86, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 88, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Noriu čia pastebėti. Galim balsuoti blokų. Galėjom balsuoti dėl visko kartu, jeigu kas nors būtų to paprašęs. Gerai, dvyliktas pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 90. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 91. Kas už, Atsiprašau, sako pirmininkas, dėl 15 pasitikrinam, balsavimą pradedam. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 91. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 18. Kas už? kas prieš, susilaikė atvesta. 92, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 93, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 94, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 19, kas už. Pone Groš. Galim balsuoti dėl visų pakeitimų 26 straipsnių kartu. Dėl 19, dėl 106. Nuo 19 iki 106. -ojo. Ne, dėl 19 atskirai balsuokime. Gerai, pirmą balsuokim dėl 19 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Patikrinkime nuo 95 iki 106. Ar galim balsuoti dėl visų kartų? Taip? Ne? Devyniasdešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 106. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime. 106. pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 107. Kas už, kas prieš, susilaikė. Dauguma atmetė. 108. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Patikrinkime. 108 pakeitimas balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 109 kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. Niekas nebalsavo šią e PP. Gerai, 110 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 22. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 112. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 113. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 114. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 115. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime. 115 pakeitimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 116 pakeitimas. Kartu 16, 18 ir 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 116, 118 ir 119. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvidešimt trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. Šimtas septynioliktas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Šimtas septynioliktas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ir visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 121 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. Ne, patvirtinta. 122. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime 122 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Kiek čia tų puslapių? Gerai, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atvesta. 123. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime, 124 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Dar labai daug puslapių, kolegos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 127. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime, 127 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 128. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 129 ir 39 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 130. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 131. Kas už? Kas prieš, susilaikė, atmesta. 132, 134, 37 ir 137, 138. Taip pat 40 ir 46. Visi kartu. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. 133. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 135 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 136. Ir 43 ir 44 kartu. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Patikrinkime. Dėl šių trijų pakeitimų pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atvesta. 139 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 140. Žiūriu, ar jis neatkrenta. Ne, taigi balsuosime bal dalimis. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis po midterm basis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 142 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 143 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 144 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 145 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime 145 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 26. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė patikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkim. 26 pakeitimas balsavimas pradedamas. 26 pakeitimas. Tikriname dėl jo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 147. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 148. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 149. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 152. Dėl jo ir dėl 153 kartų balsuojam. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 156 ir 157 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 158 ir 159 kartų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Patikrinkime 29 pakeitimas. Pradedam balsuoti dėl 29 pakeitimo. Ar visi balsavot? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 160, 162 ir 170 kartų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 172, 173 ir 174 kartų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 175 ir 176 kartų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 177. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 178. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime dėl 178 pakeitimo balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta 179. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 179. Man atrodo, kad ta pati dauguma yra, bet nedaug ne, ne balsavusių. Taigi pradame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. Kartu. 48, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 5, 120. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Kągi, konstatuojamosios dalys. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Patikrinkime. 37 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 41. Buvo atsimtas. 42. Pakeitimas. Pone Senalovas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 42 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 180. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 181. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 182. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 33. pakeitimas balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame patvirtinta. 183. Kas už? Kas prieš? Suslaikė patvirtinta. 184. Kas už? Kas prieš? Suslaikė patvirtinta. Ir galtinis balsavimas pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 36 už, niekas nebalsavo prieš, 6 susilaikė. Sveikinu, pana Kramerį. Dabar vėl viskas iš naujo bus. Šiek tiek atsigersiu, sako pirmininkas. Jo, ką nors stipresnio būtų gerai išgerti. <laughs> Dabar periname prie kito klausimo. Sanglaudos fondas. Which one is next? Week?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 Everybody ready to go on that? Ar niekas neprieštarauja, kad pirmą balsuotume dėl regionų? Socialdemokratams galiu pasakyti, kad tai yra trečiasis Kramerio pranešimas. 50 ūgijas pranešimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 51 už? Prieš susilaikė atmesta. Septintas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 52 toks pat kaip 7 atkrenta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, tikriname 54 elektroniškai. Balsuojame. Has everybody voted? Ar jau visi spėjote? Baigiame balsuoti. Priimta. Penkiasdešimt penktas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt šeštas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57. 57. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 58, 59, 60 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 9. Už. Prieš. Susilaikė. Tikriname dėl devintojo pakeitimo nes kiek aš mačiau, nelabai man aiškiai atrodė. Balsuokime dėl devintojo. Ar jūs spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. Priimtas. 67. Kas už? Prieš? Susilaikė. Tikriname 67. Balsuojame elektroniškai. Bal, baigiame balsuoti. Priimta. Ir taip, periname prie 70. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 70. Balsuokime dėl 70. Ar jau visi spėjote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Tikriname 73. Galima jau balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame. Atmesta. 75. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 74. Už, prieš, susilaikė, atmesta Tikriname 74. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 78. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Galime patikrinti. Bet e, žiūrint į APP, atrodo, kad jie susilaiko. Balsuokime dėl 78. Ponas Sūgijas ir dar du, atrodo, balsavo tik dėl šio. Kas. E, oi, baigiame balsuoti. Atmesta. Gerai, pirmininkas pataikė. 81. Kas už prieš susilaikė Tikrinkime 81. Šį kartą socialdemokratai atrodo nepasivargino balsuoti. 81. Balsuojame. Ar spėjote pabalsuoti? Baigiu balsavimą. Atmesta. 82. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 83. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 84. Už prieš susilaikė priimta. 85 už prieš susilaikė priimta. 10 už prieš susilaikė atmesta. 86 kas už kas prieš susilaikė atmesta. 87 kas už kas prieš Atsiprašau, kas už 87, e, kas dabar prieš. Susilaikė. Tikriname 87, neaišku. Balsuokime. Ar jau visi spėjote? Baigiu balsavimą. Priimta. 89. Kas už? Kas prieš? Tikriname. 89. Manau, kad priimta, bet galim patikrinti. Ar jau babalsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 91. 92. Pirkerio prašymas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta priimta. 11 už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 94 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 95 kas už, prieš, susilaikė, priimta Tikriname 95. Galime jau balsuoti. Ar jau baigiame? Baigiu. Uždarau balsavimą. Atmesta. 96. Kas prieš susilaikė? Atmesta. 97. Kas už? Prieš susilaikė? Atmesta. 99. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Iškart perinam prie 13. Atsijimtas, bet 14, 15, 16 atsijimtas. 102. Marinesku. 102. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 104. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 103. Kas už? Prieš susilaikė priimta. B. Kompromisas, kas už. Balsuoti siūlo dalimis EPP frakcija. Vėl grįžtam prie kaimo reikalų. Be žodžio rural, be kaimo reikalų. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Su žodžiu rural, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. priėmėme tą vieną žodį rural. C kompromisas. ECR siūlo balsuoti dalimis. Visas tekstas iki e, esama infrastruktūra trumpajų laikotarpių. Kas už, už pirmą dalį prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 116. 117. 117. Kas už prieš susilaikė, atmesta 118. Už prieš susilaikė, priimta. 119. Už prieš susilaikė, priimta. D kompromisas dalimis EPP prašymu. Vėl dėl žodžio rural. Pirma dalis be žodžio rural. Kas už? Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikę priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Žodis rural vis dar išlieka populiarus. 125 su pakeitimu žodžiu, pakeičiant žodį basic žodžiu fundamental. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, Tada tokį pakeitimą priimam. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas E. Akivaizdu, čia žodžio rural nėra paminėta. Nėra dalių. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 132. Kas už, kas prieš, Tikriname 132. Balsuokime elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 131. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 133 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 134 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 135 kas už, prieš susilaikė priimta. 136 kas už, prieš susilaikė priimta. 137 kas už, prieš susilaikė priimta. 138 kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas straipsnis. Tikriname 138. Reikia patikrinti 138, kas galima balsuoti. Ar jau visi suspėjo pabalsuoti? Baigiu balsavimą. Atmesta. Šeštas straipsnis, pakeitimas žodžiu F dėl bendrų rodiklių. Ar visus tenkina toks pakeitimas žodžiu? Taip pat EPP e prašo papildyti šiek tiek tekstą. Pirmiausia, balsuokime dėl pakeitimo žodžių. Kas už? Prieš susilaikė priimta. O dabar papildymas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. <clears throat> Čia kankinimas toks darbas. 139. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 141. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 140. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 142. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 143, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 144, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 145, kas už, kas prieš, susilaikė, gal galėtumėm patikrinti 145. Galime balsuoti. Mano nuomonė atmesta, bet reikia patikrinti. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti atmesta. 146 kas už prieš susilaikė atmesta. 24 kas už prieš susilaikė priimta. 147 kas už kas prieš susilaikė. Tikriname 147. Ar jau visi balsavote? Baigiu balsavimą. Priimta. 148 kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 29 kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 149 kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 150 kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 26 kas už, prieš, susilaikė. Priimta atmesta 151, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 152, kas už, prieš susilaikė priimta. 27, kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas penkiasdešimt trečias. Kas už? Prieš Tikriname, 153 tikriname. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 154, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 156, už, prieš, susilaikė, priimta. 133, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. 34. Tikriname. Balsavimas pradedamas. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 37. Kas už prieš susilaikę priimta. 38. Kas už prieš susilaikę priimta. 39. Už prieš susilaikę priimta. 40. Už prieš susilaikę priimta. 41. Už prieš susilaikę priimta. Antras už prieš susilaikę atmesta. 3 už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už prieš susilaikė. Tikriname dėl ketvirto. Ar jau visi spėjote pabalsuoti? Baigiu balsavimą. Atmestas. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 44, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 46. Balsuokime tik dėl pirmosios dalies. Antra dalis atsimta. Balsuom tik dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. Šeštas, kas už prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet galime patikrinti šeštąjį, pradedame balsuoti. Ar jų visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 47. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 48. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 49 kas už prieš 19. E, prieš priedai. 28 kas už prieš susilaikė atmesta. 157 kas už prieš susilaikė priimta. 158 už prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė priimta. 159 už prieš susilaikė priimta. 160 už, prieš susilaikė priimta. 161 už, prieš susilaikė priimta. 162 už, prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė priimta. 163 už, prieš susilaikė priimta. 31 atsijimtas, 164 kas už, prieš susilaikė. Tikrinkime 164. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 165 už, prieš susilaikė, priimta 166 už, prieš susilaikė, priimta 132 už, prieš susilaikė, priimta 167 už prieš susilaikė priimta, 168 už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento balsuokime elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 35 už, 2 susilaikė. Dokumentas priimtas. Ir periname prie kito dokumento. Amendment yes. 8, yes. Right, the next one is the amendment. Taigi, toliau balsuosime dėl pirmiausia aštuntojo pakeitimo, dėl sanglaudos fondo reglamento pakeitimo. Net vidurnaktį pabudintas turbūt kartosiu, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Taigi aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 33, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 9, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Dabar perinam prie dešimto, kas už kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 37, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 37, dar kartelį balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, atmesta. Trečias straipsnis, 11 buvo atsiimtas. H kompromisas, Vėlgi, mūsų draugas žodis rural. Kas pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Antroji dalis su žodžiu rural, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta, toliau penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. G kompromisas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Dabar į kompromisas. Čia žodžio rural nebus. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. J kompromisas. Pirmoji dalis, Tekstas iki interoperable transport and mobility. Taigi pirmoji dalis. Bus keturios dalis. Nesuprantu, kaip kompromisą galima padalinti į keturias dalis, bet kokiu atveju pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Trečioji dalis, Sustainable Urban Mobility. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Tikrinam balsavimą dėl trečiosios dalies. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Tikriname balsavimą dėl ketvirtosios dalies. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Ketvirtoji dalis yra atmesta. Ką kompromisas? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 58. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Tikriname balsavimą dėl 58 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 60 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Žodinis pakeitimas, ketvirtasis straipsnis ir EPP siūlomas pakeitimas iš pačių dėl žodžių pateikto pakeitimo. Kas už kas prieš priimta, Dėl EPP pakeitimo, kas už, kas prieš, priimta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikriname dėl 61 pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 63 pakeitimas Atkrenta 64. Kas už, kas prieš, priimta. Konstatuojamosios dalys 25. Kas už, kas prieš, priimta 29. Kas už, kas prieš, priimta 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime dėl antrojo konstatuojamosios dalies pakeitimo. Pasavimas baigtas, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. Trečiasis. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime dėl 30. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 32, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 65, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 66, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 20, kas už kas prieš, kas susilaikė priimta, 67 ir 68 kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta, 69. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 21, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 22, atsiimtas 70, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 71, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimtas 72, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime dėl 72. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Dar kartelį. 23. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 73. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patikrinkime dėl 73. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 24. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta ir galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 34 už, 4 susilaikė. Priimta. Sveikinu Maiklą Sveikinu, kad visi, kaip maratonininkai, išgyvename šį balsavimo maratoną. O dabar Dominikai, ar galėsi po 11.15 perimti pirmininkavimą posėdžiui?

Okay, colleagues. Kolegos, tik norėjau pranešti, kad išeinu po 11.15, nes susitinku su pirmininku dėl daugiametės finansinės programos ir Dominikui perleisiu pirmininkavimą. Atsiprašau ministro, kad taip vėluojame, daug turėjome balsavimo balsavimo teiktų dokumentų, o dabar laiko dar turime ir manau, kad galime skirti diskusijoms valandą. Taigi leiskite kolegos jums pristatyti Danijos transporto ministrą Henriką Damą Kristenseną, pirmininkaujančios Danijos atstovą ministrę. Dėkuoju, kad atvykote. Žodis jums. ikke undskylde for at passe deres job, Labadiena. E, parlamentarai neturi atsiprašinėti dėl to, kaip jie dirba. Jūsgi balsavote. Balsavimas yra labai svarbi jūsų darbo dalis, todėl nesiprašinėkit, kad vėluojame. E, būtent e, Ir aš galėčiau tą patį pasakyti, kolega ponas Oleson negalėjo ateiti su jumis pasikalbėti apie jūrų klausimus, todėl aš jo vardu turėsiu pasisakyti taip pat. Galiu pasakyti, kad aš nesu šios ryties ekspertas, bet aš pabandysiu atsakyti, jeigu turėsite klausimų iš tos ryties ir aš tikiuosi, kad galėsime jums, jeigu reikės, pateikti vėliau atsakymus raštu. Visų pirma, aš dėkoju, kad turėjau galimybę vėl grįžti į parlamentą ir į jūsų transporto komitetą ir papasakoti jums apie tai, kokį darbą mes per šešis mėnesius perėmę pirmininkavimą iš Lenkijos nuveikėme. Ir po to, kaip žinia, mus perims Šipra, Kipras. Darbas buvo labai įdomus. Mes e, labai sunkiai ir rimtai dirbome kartu su jumis ir galiu jums padėkoti už e, tas puikias bendradarbiavimo galimybės. Mes kartu su parlamentu labai daug padarėme. E, bendradarbiavimo dvasia buvo tikrai gera, manau, kad tuo galime visi pasididžiuoti. Visi esame suinteresuoti ekologišku ekonomikos augimu. Tai turi padėti mums išeiti iš krizės. Ir mes gana ženkliai per transportą, per transporto infrastruktūrą prie to galime prisidėti. Transportas turi būti efektyvus. Jis yra būtinas, kad e, Europos ekonomika pradėtų aukti. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad jūs pastumėjote į priekį visą eilę svarbių dosijų. Ir dabar galvoju apie porą tokių dalykų. Uh, E, oro uostų paketas dėl e, triukšmo sumažinimo oro uostuose, kaip tas žeminių paslaugų. E, žinau, kad yra suteiktos pagrindinės gairės ir dėl priemonės Connecting Europe. Taip pat yra pasiekta nemažai dėl Galilėjo programos, satelitinės stebėjimo programos. Parlamentui taip pat rūpėjo dar vienas klausimas, tai yra geležinkelių paketas ir jo atnaujinimas. Orostos rytyje mes e, e, labai daug pažangos nepadarėme, bet susitarėme dėl pagrindinių gairių, dėl antžeminių paslaugų ir e, manau, kad tai, kas padaryta, yra labai svarbu labai svarbu yra sujungti Europą, todėl ta Connecting Europe priemonė yra labai svarbi ir tai leis ženkliai padidinti e, teikiamų paslaugų e, oro uostuose ant žeminių paslaugų kokybę ir efektyvumą. Mūsų pirmininkavimo, e, kaip ir Lenkijos pirmininkavimo prioritetas buvo E, būtent šis oro uostų paketas ir valstybės narės labai daug prisidėjo prie jo e, sprendimo pa, pastumėjimo į priekį. Aš turiu pasakyti, kad parengėme gerą bazę ateities investicijoms ir tikimės, kad ateitie bus sukurta viską sujungianti sistema, palengvinsinti e, keliones Europoje. Ta kryptimi reikia eiti, nes infrastruktūra yra neišvengiama būtina sąlyga ekonomikos augimui. Be to, tai atveria didžiulį potencialą e, ekonomikai. Ir aš džiaugiuosi, kad mes jau kovo 20 taryboje sugebėjome susitarti. Taip pat reikėtų išreikšti susidomėjimą e, ten T. Te, e, klausimams ir visiems aspektams, kuriuos jūs akcentavote, galiu pasakyti, kad birželio 7 dieną dabar mes su jumis labai gerai padirbėjome, pabendradarbiavome, kad sukurtume reikalingas priemonės infrastruktūrai gerinti. Ir čia vėlgi iškilo priemonė Connecting Europe, e, Europos sujungimo priemonė, ji leis mums sukurti e, projektus, tarptautinius projektus, kurie e, leis geležinkelių e, paslaugų kokybę ženkliai pagerinti. Čia kalbama apie sudėtingus klausimus, apie svarbes investicijas iš valstybių narių į transporto koridorius. Lygiai taip pat e, tai parodo, kad yra įmanoma užtikrinti ES paramą laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų E, Birželio 7 dienos taryboje buvo susitarta dėl dalinės pozicijos, dėl e, navigacijos sistemų e, Galilėjo rėmose įdėgymo ir eksploatavimo. Tai yra labai svarbi dalis, leisanti, labai svarbus sprendimas, leisantis e, iki pat 2020 metų turėti tvirtai nustatytą finansavimo sistemą Galilėjo. E, Geležinkelio pakete reikalingus sprendimus sugebėjome rasti jau per antrąjį svarstymą su Europos parlamentu ir aš žinau, kad ir parlamentas, ir taryba e, labai nori, kad būtų pasiektas susitarimas kuo greičiau. Aš galiu pasakyti, kad e, šiandien per Koreper susitikimą buvo pateiktas kompromisinis pasiūlymas ir tikimės, kad per antrąjį svarstymą galėsime uh, E, suformuluoti tvirtai tuos sprendimus, kurie sustiprins geležinkelių sektorių. Todėl aš noriu pasveikinti Europos parlamentą. Aš žinau, kad šis paskutinis etapas yra gyvybiškai svarbus ir manau, kad pasiektas rezultatas yra nepaprastai svarbus mums visiems. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad e, pagaliau atrodo pasieksime susitarimą dėl takografų. Tai yra labai svarbus aspektas. E, turime E, nustatyti taisyklės administraciniai naštai sumažinti. Tai yra nepaprastai pozityvus elementas. Rūpi mums dar ir kitos trys temos. E, kovo 22 dienos susitikime mes kalb, pradėjome kalbėti apie oro uostų saugos klausimus. Saugos taisyklės tampa vis su, labiau sudėtingos, jie sunku įgyvendinti ir oro uostų bendrovėms ir e, ta, jų laikytis yra sunku keleiviams. Man atrodo, kad visos tos taisyklės dėl oro uostų e, darbo turėtų būti pagrystos moksliniais kriterijais. Keleiviai turi pasitikėti oruosto personalu e, per kiekvieną skrydį. Lygiai taip pat mes e, išreiškėme susidomėjimą tais mega sunkvežimiais, kurie leistų e, padidinti energetinį efektyvumą ir sumažinti CO2 išmetimą. E, tai yra tarptautinis klausimas savo pobūdžiu ir todėl mes turime kalbėti apie tarptautinius leidimus. Vyko labai įdomi konferenciją balandžio 17 dieną. Europos komisija ją surengė ir tada pasikeitėme patirtimi šiuo klausimu. Gegužės 25-26 dienomis vyko konferencija apie stambiausius infrastruktūros projektus, keitėmės patirtimi šiuo klausimu. Nepaisant ekonominės krizės, šių klausimų negalima išleisti iš dėmesio centro. Uh, nes e, tie klausimai prisideda taip pat ir prie kelių saugos. E, komisija organizuos e, renginį tuo klausimu Kopenhagoje. Aš taip pat norėčiau pristatyti, ką esame padarę jūrų klausimais. Sakiau, kad mano kolega dėja negalėjo čia ateiti, bet aš galiu perduoti tai, ką jis norėjo pasakyti. Pirmiausia, jis paprašė, kad aš jums padėkočiau e, jūsų komitetui ir pirmiausia pirmininkui Brianui Simpsonui už labai konstruktyvų ir e, tikslingą bendradarbiavimą su taryba. Mes e, sugebėjome STC, NSTC E, ir e, dvigubo e, dugno krovininių laivų reglamentus aiškiau apibriežti. Mes susitarėme dėl techninio ligmens ir šiandien per trialogą su komisija, taryba ir parlamentu tikimės, kad jau bus įmanoma pasiekti rezultatą. Dėl jūrininkų profesinio rengimo Čia taip pat yra griežtinamos darbo taisyklės, darbo sąlygų taisyklės ir taip pat mes išreiškėme susidomėjimą, e, kaip galėtume išspręsti piratavimo jūroje problemas. Danija pirmininkaudama siekia pasiekti susitarimą su Europos parlamentu dėl Europos e, jūrų saugos agentūros ir aš e, galiu jums paskelbti, kad balandžio mėnesį su parlamentu mes sugebėjome pasiekti susitarimą dėl šios agentūros ir taip mes galėsime geriau užtikrinti saugumą jūroje ir taip pat konkurencingumą. Buvo pasiektas susitarimas dėl uh, dvigubo dugno laivų uh, struktūros. Manome, kad čia reikia daugiau e, nuoseklumo ir aiškumo bendrijos taisyklėse. Kitas svarbus aspektas, kurį bandėme sureguliuoti pirmininkaudami, yra susijęs MLC konvencijos, tai yra darbo sąlygos jūroje, ta konvencija yra reglamentuojamos. E, piratavimas jūroje yra reali grėsmė, realus pavojus. Ta tema mes jau trečią konferenciją organizavome kovo mėnesį ir paaiškėjo, kad uh, yra dedama daug pastangų kovoti su šiuo reiškiniu, nes tai yra ir juridinis, ir saugumo klausimas. Ir e, mano kolega e, pasakė, kad e, dar yra galimybių iš šioje srityje dar daugiau nuveikti. Taigi, pirmininkė, aš tiek norėjau Jums pasakyti. Tokia yra mano ataskaita apie Danijos pirmininkavimą. Dėkuoju už bendradarbiavimą su Jūsų komitetu. Tai buvo tikrai malonus darbas. Ačiū. Dėkoju, ministrė. Matau ponę Foster, kuri prašo žodžio, o jeigu kas nors dar norėtų kalbėti, informuokite mane. Pradėsim nuo ponio, pono Broš, EPP vardu. Ir po to paprašysiu, paprašysiu Dominiko, tiksliau dabar paprašysiu Dominiko perimti primininkavimą. Pone Broš. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu padėkoti ponu ministrui ir pirmininkaujančiai Danijai už visą atliktą darbą. Žinau, kad ir, ir jums noriu padėkoti kaip pirmininkui, nes žinau, kad vadovaujančiojo vaidmuo yra ieškoti kompromiso, tai tikrai nėra labai lengva. Ir vienas iš pagrindinių dokumentų mums yra transeuropiniai tinklai ir Connecting Europe priemonė. O čia taryba ir joje dirbantis transporto sektoriaus atstovai tęsia labai aktyviai darbą. Ir jūs sakėte, kad ir mes tokios nuomonės laikomės čia parlamente, kad svarbiausia yra ne tik tai žiūrėti, iš kur galima gauti lėšų ir kur ką apkarpyti. Jūs pateikėte ir kitų pasiūlymų ir mes visiškai pritarėme komisijai. Ne visą laiką pritarėme komisijai, bet šį kartą tikrai taip yra. Dabar transporto infrastruktūra net ir dabartiniais laikais neturėtų būti laikoma kaip nereikalinga našta valstybėms narėms. Dabar krizės laikų kaip tik reikia ypatingai pagristų investicijų. Ir aš tikiuosi, kad remdamiesi jūsų pirmininkaujančios valstybės patirtimi, mes visi kartu galėsime parengti priimtinas gairias ir gyvendyti Connecting Europe priemonę. Taip pat labai džiaugiasi visas Europos parlamentas, kad mes taip pat norėjome, kad valstybėse narėse būtų numatyta aiški, stipri reglamentavimo, e, aišku, stiprus reglamentavimo organas e, arba taisyklės ir to jūs ir pasiekėte, tuo mes visi labai džiaugiamės. Ir iš kontrolės institucijų pusės be abejo darbo bus nemažai, bet tikiuosi, kad galėsime suvaldyti nesažiningą reglamentavimą. EPP vardu galiu pasakyti savo kolegų iš Lenkijos vardu, galiu pasakyti, kad mes tikimės tikrai sėkmės ir noriu Jums perduoti padėką iš EPP. Jūs puikiai žinote, kad kompromisus visą laiką galima tobulinti Ir galbūt tai bus ir šiuo atveju. Turiu dėl tachografų. Parlamente mes turime daugiametės patirties šioje srityje ir tikiuosi, kad kartu su taryba mums pavyks tą patirtimį pasiremti ir parengti tokias nuostatas, kurios bus naudingos sunkvežimių vairuotojams. Ir remdamėsi tarybos darbo ir parlamento vardu, tikiuosi, kad pavyks žengti dar keletą žingsnių pirmin ir pagerinti visą transporto sektorių. Tam, kad jame nebeliktų galimybės dempingo veiklai. Šis rytis tikrai yra labai svarbi, nes jį apima keletą regionų. Transportas yra svarbus visoje Europos Sąjungoje, tad aš tikiuosi, kad jūs mums būsite tokie atviri, kaip kad mes esame jums atviri ir pasieksime naudingų rezultatų. Toliau dėl mega sunkvežimių. Čia parlamente nuomonės yra įvairiausios šiuo klausimu. Mano paties kompetencija čia gal nėra labai didelė ir man belieka tik tai pritarti komisijos interpretavimui naujųjų nuostatų. Bet mums didžiausia nerima kelia tai, kad reikia pradėti nuo dialogo tarp komisijos ir, ir parlamento, kadangi bendro sprendimo priėmimo atveju dialogas yra būtinas ir kaip tik toks atvejis yra šis galime prisiminti, kaip buvo prieš du metus. Aišku, situacija tuomet buvo kiek kitokia. Bet reikėtų vengti to, kad e, šis sistemoje atsirastų neiškumas. Ne, nereikėtų, kad susiklostytų tokia situacija, kai įsigijus dabar megas sunkvežimį, po trijų metų reikėtų laikytis visiškai kitokių taisyklių. Juk visi siekiame teisinio aiškumo, o ne kaip tik teisinio neiškumo. Ir todėl, manau, svarbu atskirti turinį ir procedūrą. O dėl aviacijos. Į tarybą buvo perduotas visas dokumentų paketas. Žinoma, jį dar galima tobulinti tiek e, tarybos lygių, tiek parlamento lygių. Pavyzdžiui, dėl triukšmo. Triukšmas yra vienas iš tokių klausimų, kur dar galima tobulėti. Ir reikėtų aiškiai taikyti subsidarumo principą, ne tik tai ES mastu, bet ir visame pasaulyje. Dėl kitų klausimų, dėl antžeminių paslaugų, nemažai buvo pasiekta, konsultuojantis su rinkos atstovais, taip pat ir siekiant gerų darbo sąlygų, saugių darbo sąlygų, bet čia dar reikės ieškoti pusiausvėros tarp tarybos ir parlamento nuomonių. Toliau bendrasis Europos, e, dangu, bendroji Europos dangaus erdvė. Nelabai didelė pažanga buvo čia padaryta. Ir yra tikimasi, kad bus numatyti, e, numatytas e, oro erdvės apsaugos e, priemonių taikymas, eurozonos blokavimas. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti bendrą sutarimą šiuo klausimu. Tai turėtų būti toks susitarimas, kuriam galėtų pritarti visos trys institucijos. Nes be to bus neįmanoma sprendimo įgyvendinti. Tad aš tikiuosi, kad iki metų pabaigos iš tarybos šioje srityje gausime aišku pasiūlymą. Ir manau, kad kai e, pirmininkaus jau kita valstybė, galėsime taip pat sklandžiai keliauti pirmin. Aš dabar tiek norėjau pakomentuoti, kolegos gal mane papildyti ir pabaigai noriu padėkoti už visą atliktą darbą. Dėkui, ponas Katarijai. Dėkui, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pirmininkaujančiai Danijai už jūsų atliktą darbą. Jūsų pirmininkavimas tikrai buvo labai produktyvus. Buvo pristatyta daug dokumentų, juose padaryta nemažos pažangos, daug kas buvo net ir baigta. Kartais yra sakoma, kad mažos valstybės gali nuveikti daugiau negu didesnės. Keletas pastebėjimų. Kalbant apie transporto politikos ateitį, manau, pagrindinis uždavinys bus Connecting Europe priemonė ir TNT tinklai. Čia taryba padarė didelės pažangos. Dabar reikės šias dvi priemonės išnagrinėti atidžiai, iki smulkmenų. Ir noriu pritarti anksčiau kalbėjusiam kolegai ir noriu pasakyti, kad vis tik pernelyg atidžiai žiūrint į viską ir nagrinant kiekvieną smulkmeną, gali būti, kad po to bus atsisakysime visko ir nieko gero nepasieksime. Tad čia reikia būti atidiems, ypač kalbant apie finansavimą ir biudžeto planavimą. Uh, Kolegos siūlo, kad bendrasis biudžetas būtų sumažintas lyginant su komisijos siūlymu. Bet dėl to nukentėtų ir galimos investicijos. Aš žinau, kad jūs su savo kolegomis tikrai turite apie daugą pasikalbėti šiais klausimais. Dar dėl aviacijos šis rytis mums kelia daug nerimo. Svarbu yra žiūrėti, kokių rezultatų siekiame, numatydami naują peržiūrėtą reglamentą dėl triukšmo, bet ir dabartiniai pasiekimai jau yra labai dideli, net jeigu tai yra kompromisas. Ir niekas turbūt nebus iki galo patenkintas, bet tai jau yra didelis žingsnis siekiant aiškesnio skaidrumo ES aviacijos rytyje. Ir Europos parlamentas norėtų akcentuoti e, reguliuotojo vaidmenį. Mes turime to nepamiršti, aptardami galimybės e, numatyti daugiau liberalizavimo nacionaliniu lygiu ar kitus klausimus, kuriuos mes dabar apsvarstėme. Tad manau, kad dar vietos tolesniai pažangai čia yra nemažai. Toliau dėl jūrų saugumo agentūros stiprinimo ir jūros keltų e, nuostatų, taip pat ir dėl bendros Europos oro erdvės. Žinome, kokie yra laiko terminai gruodžio 20, 2012 m. gruodžio mėnesis. Tad aš tikiuosi, kad jūs paraginsite ir padėsite ir kolegoms iš Kipro padaryti pažangos ir, reikės, e, ir pavyks paraginti visas valstybės narės imtis būtinų priemonių tam, kad visos e, šiuose srityse numatomos priemonės būtų sėkmingai gyvendinamos. Dėl megasunkvežimių mūsų nuomonė čia kiek kitokia, bet tų nuomonių yra labai daug ir įvairių, kalbant apie tokius sunkvežimius. Bet svarbiausia yra tai, kad jeigu norime naujos strategijos, ją įgyvendinti reikėtų skaidriai. Reikėtų, keičiant teisės aktus, demokratiškai dėl jų diskutuoti. Ir manau, kad visiems aišku, kad mus dabartinė situacija ne iki galo tenkina. Ir apskritai šitas klausimas gali būti labai vairiai vertinamas. Ir dėl to kilo sunkumų tiek mums, tiek komisijai. Ir dar norėjau pasakyti tai, kad jeigu per keletą mėnesių bus vėl keičiamos lentelės, tuomet tikrai atsiras sumaištis. Tokie būtų mano komentarai ir pastebėjimai. O dėl jūsų atlikto darbo tikrai sveikinu, nuveikėte nemažai ir tikiuosi, kad netrukus susitiksime vėl. Ir jūs, kadangi remiate Europos Sąjungą, tikiuosi, kad ir toliau darysite taryboje teigiamą e, įtanką. Pone Maisner. Dėkoju. Ačiū ministrė, kad atvykote. Dėkuoju už jūsų ataskaitą, kad išvardinote visus pasiekimus. Tikrai, pirmininkaujant Danijai, daug klausimų buvo sprendžiama. Leiskite man pradėti nuo to, kas mūsų nuomonė yra visų svarbiausia. Mes remiame komisijos pasiūlymą dėl europinių tinklų ir Connecting Europe priemonės. Sakėte, kad taryboje ieškojote veiksmingos finansinio pagrindo. Ir žinau, kad taryboje kai kurios šalis sako, kad 50 milijardų yra per daug numatyta busimam laikotarpiui. Taigi norėjau jūsų paprašyti, kad ateityje dėrybose su kolegomis paremtumėte šią iniciatyvą. Tai yra labai svarbu visai Europai, vieningai rinkai, visi gausime iš to naudos, jei šios lėšos bus panaudotos tinkamai. Taigi svarbu turėti tą pirminę fazę ir judėti tinkamą kryptimį. Jeigu tinkamai panaudosim tuos duš, iki 2013 metų skirtus 230 milijonų. Tai yra nedidelė visos sumos dalis, bet būtų puikiai pozityvi transporto srities pažangos pradžia. Taigi visa tai yra darytina Europos vardan. Ir mums tai yra pats svarbiausias klausimas. Taigi mes remsime komisijos pasiūlymą, nes manome, kad tai yra svarbu visiems Europos gyventojams. Taip pat minėjote būtinybę dėl biurokratijos mažinimo. Čia visiškai sutinku, bet mane šiek tiek nustebino. Pamenu, 2009 metais komisija ir Štover grupė parengė pasiūlymą dėl biurokratijos mažinimo. Taip pat Vokietijos sąjunga kalbėjo apie 250 km ir žinau, kad taryboje nuomonės šio klausimu išsiskiria. Bet kiek pamenu, buvo sutarta, kad būtų padėta mažoms verslo įmonėms ir kad joms nereikėtų įveikti per daug biurokratinių kliučių. Taigi tiek būtų dėl skaitmeninio tomografo. Taip pat žinau, kad jums pirmininkaujant planuojama užbaigti dėrybas dėl dviejų svarbių klausimų ir kalbant apie orą noriu paminėti tą bendrą visų Europos oro erdvės dalyką. Jūs kaip Danijos transporto ministras galbūt nedaug ką galite įtakoti, stebėdamas tai, kas vyksta Prancūzijoje ir Vokietijoje. Reikia spausti iš būtent šias valstybės. Ir žinau, kad pirmininkaujančiai Danijai šį klausimą išjudinti nėra lengva, bet tai yra būtina. Geležinkelių peržiūra ir nauja redakcija mes pritarėme, manome, kad tai yra geras būdas organizuoti ir atskirti e, geležinkelių valdymą. Daugiau nekalbėsiu, nes jau mano kolegos dėl to pasisakė. Didieji mega sunkvežimiai į kolegą žiūriu iš žaliųjų frakcijos. Kol kas mes vieningos nuomonės neturime. Aš pati kilusi iš Saksonijos ir ten atlikome bandymą ir pastebėjome, kad ekonominių ir ekologinių požiūrių šie sunkvežimiai yra priimtini. Taigi šiuo klausimu dar reikėtų diskutuoti, kol kas mes tų šiek tiek teisinio neiškumo matome šioje vietoje. Atgalima žemutinėje Saksonijoje naudoti tokius sunkvežiminius, kaip reglamentuosime sienų kirtimą, Danijos, Švedijos klausimas. Nežinau, galbūt reikėtų iš komisijos pusės teisinio aiškumo dėl šių visų dalykų. Jūrų klausimas. Jūs taip pat apie tai kalbėjote, ministre. Gaila, kad negalėjo jūsų kolega atvykti. Dėl dvigų, laivų su dvigubu dugnu manome, kad iniciatyva yra sveikintina, pažanga pasiekta nemaža. Taip pat reikėtų galbūt daugiau aiškumo ir labiau spręsti piratavimo dalykus. Norėjau pridurti ir paprašyti jūsų pasvastyti, kaip tai galima būtų pagerinti situaciją. Dėl piratavimo, žinoma, turime mes kovoti labiausiai su piratavimo priežastimis. Tai būtų svarbiausia užduotis. Reikia kalbėti apie plėtros politiką, jos rezultatus. Ir labai džiaugiuosi matydama, kad pirmininkaujant jums yra paliečiami šie dalykai. Žinau, kad Danai yra labai taikus žmonės ir tikrai džiugu, kad jūs sprendžiate šį svarbų laivynų saugumo klausimą. Taip pat norėjau paminėti biudžeto dalykus, artėja biudžeto svarstymo metas. Dėl EMSA mus domina numatytos priemonės O dėl integruotos jūrų politikos labai mane domina šis klausimas, nes aš esu pranešėja ir iš tarybos. Gavome pranešimą, kad 40 milijonų eurų bus skirta šiai sričiai, tačiau išgirdau šio tokį gandą, kad ši suma yra planuojama sumažinti. Ar tai tiesa? Dėkoju, ponas Kramer. Ačiū. Dėkuoju pirmininkaujančiai Danijai. Mes intensyviai bendradarbiavimą su pirmininkaujančia Danija ne visada sutarėme, bet manau, kad tikrai dirbate rimtai, turite savo tikslus ir viziją. Nelengva, bet be jūsų pagalbos nebūtumėme pasiekę to, ką esame pasiekę. Turbūt suprantate, apie ką aš Norėjau padėkoti ne tik jums, bet ir kitiems atstovams. Dėl konkrečių klausimų europinių tinklų. Trūksta išsamios analizės per pastaruosius 30 metų buvo šiai sričiai skirta daug pinigų ir busimojo finansinėje programoje minima 20 milijardų suma, tačiau taryba ją sumažino iki 8. O kurgi yra ta analizė, tyrimas? Mes norime iškumo, kodėl yra dar tų spragų, kurios lieka neištirtos. Mes norime išsamaus tyrimo. Taigi biudžetas buvo sumažintas. Galbūt po 20-30 metų mums bus daug aktualesnis greitųjų traukinių tinklas ir Lenkija laikosi tokios pozicijos. Taigi 60 procentų skiriama geležinkeliams ir tik nedaug skiriama keliams. Bet yra ir kitų svarbių projektų. Tuneliai kurie pradėti projektai vykdyti prieš kelias dešimtis metų. Reikia kompleksiškai pasižiūrėti ir užbaigti pradėtus transporto projektus. Ir kai kalbame apie sienų kirtimą, kalbu ne apie naujuosius, o apie senuosius projektus, apie tas vietas, kurios, pažiūrėjau, buvo sugriautos karo metu. kokią dalį skirsime šitiems dalykams. Pavyzdžiui, pavyzdžiai iš Vokietijos, kai skiriame milijardus subsidijoms remti Vokietijos konkrečioms problemams. Štutgarte, Berlyne, Breslau. jums kaip Danijos ministrui galiu pasakyti, kad reikėtų, žinoma, galima būtų panaudoti lėšas ir susisiekimui tarp Vokietijos ir Danijos. Bet tai gali užtrukti ne vieną dešimtį metų, bet galbūt Vokietija to net nenori. Aš norėjau paklausti, kodėl tie smulkus mažesnieji projektai tiek ilgai užtrunka. Mes turime rūpintis ne lobistų, o transporto sektoriaus interesais. Reikėtų taip pat atsižvelgti ir į užimtumo dalykus. 50 procentų Ispanijoje nedarbas. Ir šioje srityje galime sukurti daug naujų darbo vietų. Peržiūros dokumentas radome kompromisą, taip pat buvo numatyta išimtis Lenkijai ir Baltijos valstybėms. Ir norėčiau užduoti klausimą. mes nebalsuosime už peržiūrą, peržiūrėtą dokumentą. Lenkija bandė pasiūlyti naują kompromisą. Ir noriu paklausti, kas konkrečiai vyksta, galbūt jūs nežinote ir negalėsite atsakyti. Bet tai yra svarbu. Taip pat būtina mažinti biurokratijos naštą kai kalbame apie geležinkelių tinklą. Vieni mini 100, kiti 150 km ribą. Toliau. Didieji sunkvežimiai, sunkieji sunkvežimiai. Nekalbėjote apie saugą, kalbėjote tik apie saugą keliuose, bet ne konkrečiai apie šių sunkvežimių saugą. mes matome, kad tekstas buvo pakeistas komisijos. Iš pradžių buvo sakoma, kad tokie sunkvežimiai negali kirsti sienų, o dabar nuomonė pasikeitė, bet niekas nežino kodėl. Tvirtinama, kad teisės aktus norime pakeisti tik gavus laišką iš komisijos nario. Taigi Europos buvo išsiustas laiškas dėl tų didžiųjų sunkvežimio, o dabar mes jau norime keisti teisės aktus. Taigi manau, kad labai svarbu pirmininkaujančiai tarybai valstybei nelaužyti, o saugoti sutarčių įgyvendinimą. Taigi, jeigu norime pakeisti teisės aktą, reikia laikytis numatytos bendrosios procedūros Jeigu jūs būtumėte parlamento narys, ką darytumėte tokiu atveju? Mums užkrūta didžiulė atsakomybė, taigi manau, kad tai nėra tinkamas būdas teisės aktams keisti, mes galime kreiptis į teismą. O dabar leiskite perėti prie pozityvių dalykų. Delamas. Dėl ERTMS. 40 e e procentų geležinkeliams. Ir buvo įvardinta 20-25 procentai, kad bus sutaupyta energetikos srityje, dėl saugumo ir taip toliau. Taigi, taip pat mes mažinsime maždaug 10 decibelų triukšmo lygį. Tai yra svarbus dalykai, labai naudingi, sumažinsime triukšmą, sumažinsime naudojamą energiją ir viskas vėl dėl šio vieno reglamento. Keliasdešimt tūkstančių kilometrų. Daug, bet tai yra svarbu. Toliau. Aviacija. Žinau, kad taryba atmetė pasiūlymą, tai išties jis buvo per toli žengiantis komisijos siūlyta priemonė buvo išties, galima sakyti, anti-europinė dėl naktį skraidančių lėktuvų. Dabar dėl priekybų, dėl priekybos taršos leidimais ETS sistemos. Ne tiek dėl oro transporto, girdėjau, bet dėl jūrų transporto Kinija prieštarauja. Transporto ministras Vokietijoje, jūsų kolega, kalbėjo apie Airbus lėktuvus ir tai, kad tiesą sakant, sulaukime šiokių tokių grasinimų. Bet komisija laikosi tvirtai savo pozicijos, o koks tarybos vaidmuo. Manau, kad to teismo sprendimo sulauksime įdomių rezultatų. Jūrų transportas laivai dvigubų dugnu. Sveikiname iniciatyvą. Turbūt labai jau ilgai kalbu, taigi trumpai padėkojau Norėjau tik padėkoti pirmininkaujančiai Danijai. Pone Maisner dar paprašė 30 sekundžių kažką pasakyti, ką pamiršo. Man nereiks tiek ilgai. Norėjau tik padėkoti nuoširdžiai, e, vadinamai navigacijos misijai. Mes su jumis susitikom, kartu aplankėme reikalingą objektą, džiaugiuosi, kad jūs ten dalyvavote. Tai labai svarbus projektas ir mes jį sveikinam. Ponas Zylė. Paldies, priekšsēdāj kungs. Es arī gribētu sākt ar pateicību. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Danijai ir jums, gerbiamas ministrė, už tai, ką esate padarę transporto sektoriuje per pirmininkavimą. Pirmiausia, Jūs labai daug dėmesio skiriate SEF ir TEN-T projektams, kurie yra nepaprastai svarbus visam transporto sektoriui. Komisijos pasiūlyme yra numatyta gera teisinė bazė transporto tinklams plėtoti per artimiausius septynerius metus. Ir labai gerai, kad yra numatyta e, reikalinga finansinė priemonė e, Connecting Europe įgyvendinti. Ši finansinė priemonė yra reikalinga, nes e, finansavimo mastas dabar e, maksimaliai sumažėjo. Ši priemonė reikalinga, kad e, projektai galėtų veikti. Kai kuriuose valstybėse narėse tiesiog nėra fondų, e, kuriuos būtų galima skirti transporto infrastruktūrą. Aš ypač galvoju apie valstybės, kurios naudojasi sanglaudos fondais. 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondo atiteks Connecting Europe priemoniai. Tačiau jeigu 30 procentų yra numatyta bendram finansavimui e, iš ES per koridorius, tai e, neužteks tų lėšų, kad visos valstybės narės galėtų būti įtrauktos. Tai yra rimta problema, kurią turime spręsti. Tos valstybės, kurios spaudžia, kad ES biudžetas būtų sumažintas, kartais šneka apie politinį vienybę fiskalinėje srityje, tačiau aš čia išvelgiu prieštaravimą. Jeigu Europoje pasiekėme politinės vienybės, tai reikia ir didesnio biudžeto, kad padėtume valstybėms periferijose e, vystytis ir jų transporto infrastruktūra yra labai prasta. Grįžamas prie jūrų transporto, norėčiau pasisakyti apie piratavimą. Mūsų frakcija labai aktyviai šiuo klausimu dirbo ir dėkojame Jums už tai, kas yra pasiekta Jūsų pirmininkavimo metu. Dėl jūrininkų profesinio mokymo ir dėl geležinkelio paketo naujos redakcijos. Čia reikėjo gana sunkiai padirbėti, tikiuosi, kad jūs gana gerų rezultatų pasiekėt, tačiau pirmininkaujančios šalies išsiuntinėtas laiškas man sukėlė šiokių tokių minčių. Jeigu dėl teisės akto stiprėja konkurencija tarp valstybių narių bendrovių, tai e, einame teisingai, bet jeigu į mūsų tinklus įsivelia trečiosios šalis, tai čia jau kalbam apie visai ką kitą. Ar mes kalbam apie Lenkijos geležinkelį ar e, Baltijos šalių geležinkelius. E, turime e, žinoti, kad iš Sovietų sąjungos nuėjo geležinkelis iki Šiaurės Korejos. Todėl mes turime sutikti su to išlyga. Ir džiaugiuosi, kad jūsų pasiektas kompromisas atitinka parlamento priimto susitarimo dvasę nes Baltijos šalių nacionaliniai e, nes agentūros turės galėti užmėgsti ryšį su trečiųjų šalių veik, operatoriais. Mūsų šalims tai nepaprastai svarbu, nes negalime mm, to išvengti teisės aktuose. Pone Maisner be kitako pasakė ką tik, kad e, nebus galima vien tik taryboje susitarti dėl vieningo dangaus. Parlamentas irgi to vienas negalės padaryti. Ačiū. Ačiū, ponė Zylė. Dabar ponė Foster. Yeah, thank you, Chairman, and uh, thank you to the... Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkaujančiai Danijai. Porą papildomų minčių e, atspindinčių mūsų frakcijos poziciją. Jūs kalbėjote, e, sakėte, kad jūrų reikalų ministras čia negalėjo ateiti ir jūs kalbėjote apie problemą susijusią su jūromis. Aš manau, kad dauguma mūsų norėtume, kad būtų daugiau apie tai pagalvojama. E, ne, galima e, šiais ryšiais skirti mažiau dėmesio negu aviacijos sektorių ir emisijų priekybos sistemai le, e, e, anksčiau. Mes turime užsitikrinti, kad bendraudami su trečiosiomis šalimis rastume geriausią išeitį. Aš nesileisiu į žaliųjų iškeltų klausimų detalės apie Europos emisijų priekybos sistemas, nes, kaip žinome, jos visiškai subirėjo Bet e, iš esmės aš sutinku su tuo, ką jūs kalbėjote apie piratavimą ir labai svarbu, kad ta problema būtų sprendžiama. Tik vienas klausimas susijęs su tachografais. Aš nežinau, ar tachografų klausimas yra toks jų aiškus. Valstybėse narėse yra esminių skirtumų. Uh, pagrindinis tikslas. Turime užtikrinti, kad tachografų sistema pasiteisintų ir manau, kad visi tą remia. Tačiau yra labai daug detalių ir buvo iškelta daug minčių apie tai, kaip tai būtų galima padaryti. Tačiau nėra turbūt e, suvokime, kad kai kurios valstybės narės jau turi puikias sistemas, kurių nereikia keisti. Todėl nereikia turbūt reikalauti, kad būtų suderintos visos sistemos, tik turėtume reikalauti, kad valstybės narės būtų atsakingos už tai, ką daro. Dar vienas pastebėjimas dėl Galilėjo. Aš džiaugiuosi, kad jūs iškėlėte šį klausimą, nes e, labai svarbu, kad galėjų infrastruktūra būtų įdėkta ir būtų išlaikyta. Aišku, jį kainuoja labai brangiai, bet valstybės narės e, turi elgtis taip, kaip žada, jeigu norime pasiekti technologinės pažangos nes pasaulis tokiu dabar virsta. Mano kolega kalbėjo apie vieningo dangaus koncepciją. Aš šiame komitete renkiu uh, pranešimą tą temą, taip pat rengiu nuomonę apie pasaulinės e, navigacijos sistemas. Mes turime ir toliau spausti valstybės narės, kad jos greičiau įgyvenintų vieningą Europos dangaus sistemą. E, Danija, Junktinė karalystė ir Airija yra pasiekusios labai daug pažangos uh, dėl kliūčių oro erdvėje. Jeigu mes uh, grūščių oro erdvėje problemos neišspręsime, nebus oro eismas gerai valdomas, tai e, ir be to bus sukelta papildomų kaštų, kuriuos turės padengti mūsų vartotojai ir kaip mes tada galėsime konkuruoti pasaulinėje arenoje. Aš be abejo nesveikinu vieną jūsų didžiausių, novatariškiausių pas, pasiekimų pirmininkaujant Danijai. Tai yra susitarimas dėl keleivių duomenų registro. Plenarnių posėdžių salėje apie tai diskutavome. Tik dešimt metų tai reikėjo, kad būtų pasiektas susitarimas dėl PNR, bet šaunuoliai pagaliau kažkas padaryta. Dėl oro ostų saugos, manau, kad e, mes parlamente matome labai daug problemų. Tai ir nesakau, kad kontrolė yra per silpna, jokių būdų taip nėra. E, mes e, anksčiau esame kalbėję apie vailiausių E, spindulinių technologijų, radiacinių technologijų naudojimą, vyriausių bangų pritaikymą. Ne komisija turi pasakyti valstybėms narėms, kokia technologija jos turi naudotis. Komisija turi duoti labai aiškų signalą, kad reikia rūpintis vartotojų, vartotojų sveikata. E, mes iš esmės nesutink, sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte, ir, mm, bet mes sutinkame, kad oro uostų sauga yra problema. Bendrai, aš manau, kad galime labai padėkoti pirmininkaujančiai Danijai. Suprantame, kad aviacijos rytyje kolegos iš Kipro labai aktyviai reiškėsi, jie dalyvavo klausimuose dėl oro uostų paketo, tikiuosi, kad ir toliau bus dirbama ir bus pasiekta esminių pokyčių. Reikia šitą padaryti, kad pristatis būtų skaidresnė, bet bendrai pirmininkavimas buvo labai geras Danijos. Ačiū. Ačiū, ponė Foster. Ponas Kiun dabar. Äh, danke, Herr Vorsitzender, und äh, ich möchte mich auch noch. Dėkui, pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ir pirmininkaujančiai Danijai. Be abejo, geležinkelių peržiūros dokumentas buvo labai didelis. Ir geležinkija nėra ta šalis, kur labai daug ir plačiai išvystytas yra geležinkelių tinklas, jums gal aktualiau yra jūrų transportas. Ir mes mano šalyje taip pat labai praktiškai vertiname transporto sektorių ir jūrų sektorių ir kas ten vyksta. Ir puikiai matome, kaip aktualu yra gerinti saugumo jūrose, taip pat mokymą jūrų įgulų nariams. Taip pat navigacijos sistema, Galilėjo sistema, jos galėtų būti naudojamos e, laivų, laivams ateityje. Taip pat savoka tarp, sąveika tarp GNSS ir Galilėjo Baltijos jūroje yra dar daug ką nuveikti. Čia daug vyksta laivininkystės veiklos ir Galilėjo ir GNSS sistemos čia būtų tikrai naudingos. Taip pat reikalavimai dviejų dugnų laivams labai svarbus, vertinant tai, kas šiuo metu yra transportuojama laivais ir su kokiais pavojais jie susiduria. Ir viskas matosi, kiek daug įvairiausių susijusių aspektų yra, kalbant apie dviejų dugnų laivus. Rusija transportuoja tokius laivus iš Petrogorsko į visą pasaulį. Jie pasiekia ir Baltijos jūrą, todėl aš manau, kad reikėtų būti atidiems ir atsargiems. Reikėtų užtikrinti, kad tos bendros iniciatyvos tikrai būtų gyvendinamos. Toliau sieros išmetimo kontrolė. Čia dar vienas dokumentas, kuris šiek tiek užstrigo. bet e, netrukus turėtų įsigalioti apribojimai tokiems išmetimams. Kaip jūs vertinate dabartinę situaciją? Ar jums atrodo, kad bus įgyvendintas šis dokumentas, neiškraipant konkurencijos? Čia transporto komitete šio klausimu mes labai aktyviai diskutavome dėl jūsų darbo atvarkės šios rytyje. Bendrai kalbant, dėkoju Jums ir sveikinu su pasiekta sėkme transporto sektoriui. Ačiū, ponė Kiūnė. Manau, kad e, dabar jau atėjo laikas ir ministrui pasakyti, jūs išgirdote, kokia nuomonė, kokia atmosfera yra transporto komitete. Manau, kad mes išreiškėme, kas e, mums rūpi, bet atrodo, kad e, tie rūpeščiai sutampa dėl įvairiausių sričių. E, mes, e, manau, išreiškėme, jog e, pritarėme tam, ką jūs nuveikėte, esame jums dėkingi. Bet padėtis yra gana sudėtinga, ne tik transporto srityje, bet ir kitose srityse. Ir turime turbūt suprasti, kad šis Danijos pirmininkavimas buvo svarbus dėl daugiametės finansų programos, Visi kalbėję kolegos išreiškė susirūpinimą dėl sunkumų, susikuriais susidarė um, įvairius transporto tinklai, bet visi įvertino ir padėkojo jums štai, tai, kas yra padaryta uh, geležinkelios rytie, pavyzdžiui, Baltijos jūros regione. Ir dabar, gerbiamas ministrė, noriu suteikti žodį jums. Jūs uh, galite padaryti išvadas dabar. Ah, Aš dėkoju Jums ir dėkoju už e, tas malones kalbas, e, kurios buvo skirtos ir mano kolegai Sun. Aš tikrai perdosiu tą informaciją Jūs e, minėjote labai daug svarbių temų. Galiu pasakyti, kad visi minėti elementai buvo sudėtingi. Ir aš e, dabar e, norėčiau sureaguoti bendro pabudžio klausimus, kuriuos keletas jūsų minėjo. Pirmiausia, aš dėkoju jūsų pa, jums už tai, kad paremėte mus kalbant e, apie TNT e, ir Connecting Europe priemonę. Darbas šioje srityje dar jokių gražų nebaigtas ir parlamentas, ir Europos komisija mus labai e, ženkliai įtakojo, kaip ir jūsų komitetas. Aš galiu išreikšti bendrą poziciją, kurie e, pritarė didžioji dalis visų Europos valstybių narių transporto ministrai. E, Viena vertus, man atrodo, kad gyvybiškai svarbu visiems transporto ministrams sužinoti, kokie e, nauji koridoriai e, yra reikalingi keleivių ir krovinių transporto ateityje. Jeigu mes negalime nurodyti, kur galima rasti, ver, kur reikia dėkti vertingiausius e, projektus, kur jie labiausiai pasiteisintų, jeigu transporto ministrai negali mums duoti atsakymų, tai mes negalime uh, paskui reikalauti, kad finansų ministrai mums duotų pinigų. Jeigu norime finansavimo, mes turime sakyti, kam ties finansavimas reikalingas. Todėl, man atrodo, kad bendrai e, vertinant e, TNT ir CEF srityje mes e, savo darbą atlikome. Ir aš manau, kad Europos parlamentas ir jūsų komitetas turėjo galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Be to reikės paskui pažiūrėti ir įvertinti 14-20 metams priimtus sprendimus. Manau, kad ministrai bus padarę tai, ko reikia. Kitas dalykas, dėl oruostų paketo. Jūs turėsite galimybę, jūs turėjote galimybę išreikšti susidomėjimą to klausimu. Ir mums labiausiai rūpėjo sukurti galimybės e, bendrai e, tvarkai įvesti, bendraims e, sistemoms įdėkti dėl e, triukšmo ir dėl e, antžeminių paslaugų, dėl vadinamųjų slotų klausimo, dėl e, pakilimo nusileidimo laiko oro uostose. Pirmininkaujantį Daniją tam klausimui nemažai dėmesio skyrė. Ir žinau, kad mes parengėm tokį do, savo poziciją ir dabar parlamentas tuo klausimu dirba. Dėl vieningo dangaus. Aš pristatinėjau pirmininkaujančios Danijos programą ir mačiau, kad daugeliu jūsų komiteto narių šis rytis rūpėjo. Tiesa ta, kad mes e, neturėjome kol kas galimybės labai daug pažengti į priekį. Pone Maisner pateikė labai konkretų klausimą, ar mes neturime pas, kad, sakė, kad mes neturime pasiūlymo, kurio pagrindu galėtume dirbti. Aš suprantu, kad jūs e, kelsite šį klausimą kaip vieną prioritetinių svarbiausių klausimų Kipro pirmininkavimo metu. O mes to nespėjome padaryti. Dėl mega sunkvežimių. Šis klausimas yra sprendžiamas ir jūsų komitete, ir kitose komitete, sakoma, reikia įteisinti tuos e, sunkvežimius ar ne. Aš galiu pasakyti, kad Danijoje mes toje srityje esame sukaupę patirties. Uh, Jau porą trejata metų šį klausimą bandome išspręsti. Ir dėl ko tai man rūpi, e, tai e, pirmiausia yra susijęs su ekonominė ir ekologinė nauda. Ir tada e, žiūrėsim, ar reikia renkti atitinkamus teisės aktus ar ne. Bet aš galiu konstatuoti, kad mes iš Danijos patirties žinome, kad ekonominės ir ekologinės naudos yra. Kiti klausimai, kuriuos bandysiu atsakyti. Jums gerbiamas grošai. Visos diskusijos dėl socialinio dempingo transporto srityje yra susijusios su. Uh, tiksliau, visos tos diskusijos įgauna vis didesnį ir didesnį mastą. Uh, Ir mes Danijoje apie tai labai plačiai kalbame, kaip atsakingi politikai per artimiausius metus bandysime šį klausimą išspręsti. Jums, ponė Maisner, integruota jūrų politika. Aš to klausimo nelabai gerai pažįstu. Kiek žinau, aplinkosaugos ministro kompetencijai šis klausimas e, tenka. Aš atsakymams neturiu, bet aš jums padėkosiu. Ir e, aš galiu jums e, padėkoti, kad atvažiavote į Femern. Aš džiaugiausi, kad jūs transporto komitetą ten atstovavote per mūsų vizitą. Pone Kramerį, jūsų minėtoji analizė. Taip, reikėtų e, sutikti, kad tokia analizė reikalinga. Aš su jumis dažnai sutinku. Taip, e, nedideli e, projektai, ypač per sienas organizuojamis projektai, e, turi susilaukti dėmesio, nors galbūt jų vertė ne visuomet yra labai didelė. Todėl aš norėčiau, kad mes kartu pabandytume rasti atsakymus į tuos klausimus. Pone Foster, jūs kalbėjote apie diskusiją tarp JAF ir Europos. Mes trumpai bandėme įvertinti tų diskusijų patirtį, bet e, greičiau aš sakyčiau, kad aplinkosaugos ministrai e, pasiekė tam tikrų rezultatų, kai e, pradėjo kalbėti apie aplinkosaugos mokestį. Bet vėlgi manau, kad čia ne transporto tarybos sritis. Pone Foster, jūs taip pat kalbėjote apie Galilėjo. Aš su jumis visiškai sutinku. Lygiai taip pat aš sutinku E, dėl e, vadinamųjų e, transporto grūščių oro erdvėje mažinimo. Galiu pasakyti, kad tarp Švedijos ir Danijos yra sukurta tam tikra sistema ir manau, kad mes ją turėtume plėsti pirmiausia, aišku, šiaurės šalyse. Keleivių problemos neretai teisingumo ministrai tas rytis turi klausimą. Aš perduosiu jūsų klausimą ponui Buskau. E, pirmininkė, aš nesugebėjau atsakyti visų klausimų, bet bandžiau pateikti bendrasias garis ir aš dėkuoju už tokią konstruktyvę diskusiją. Ačiū gerbiamas ministrė už tai, kad dalyvavote mūsų komiteto posėdėje ir e, už atsakymus į klausimus šiandien. E, mūsų posėdis dabar baigiamas